So, liebe Kolleginnen und Kollegen, begrüße. Mėly kolegos, sveikinuosi su jumis vėl sugrįžusiais į posėdį. Ir pas mus dabar jau vieši Slovakijos darbo reikalų ir šeimos reikalų ministras Janas Richteris. Pone ministras, sveiki atvykę. Man regis, pirmą kartą užimtumo reikalų komitete keičiamės nuomonės su jumis. Norime tą progą kuo geriau išnaudoti. Laikai šiuo metu tikrai labai neramus ir įtempti, tuo pačiu ir įdomus Europos Sąjungoje socialinių reikalų srityje. Turime daug įvairiausių iššūkių spręsti ir po jūsų įvadinės kalbos ketiname užduoti vieną kitą klausimą ir su jumis padiskutuoti, taigi ilgiau negaišinu. Steikiu jums žodį, ministrė, prašom. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda. Dėkoju. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau su visais pasisveikinti. Man labai malonu, kad šiandien galiu kreiptis į Europos parlamentą pirmininkančios Slovakijos vardu, kad galiu čia e, kreiptis jūs Europos parlamento patalpose ir aptarti svarbiausius pirmininkaujančios Slovakijos prioritetus per ateinančius keletą mėnesių. Užimtumo socialinių reikalų komitetas Europos parlamente yra labai svarbi institucija, kalbant apie užimtumo politiką, tam tikrus socialinės politikos aspektus, darbo sąlygas, profesinį ugdymą, laisvą darbuotojų judėjimą, jaunimo teisės, pensininkų teisės, mobilumo teisės. Visos tos rytys tiesiog yra susijęs su mūsų piliečių gyvenimo tam tikrais tarpsniais ir tai yra labai aktualūs piliečiams dalykai. Ir ar kalbėtumėme apie profesinio ir asmenio gyvenimo suderinimą, ar pagalbą iš darbo centrų, užimtumo paslaugas, saugą ir sveikatą darbę, socialinės išmokas migruojantiems darbuotojams, pensinių, pensinės teisės, visi tie dalykai yra labai aktualūs mums visiems. Dėl to ES piliečiai, socialiniai partneriai, žiniasklaida įvairios suinteresuotos grupės, nevyriausybinės organizacijos ypatingą dėmesį skiria šiems klausimams, nes, pavyzdžiui, pensininkų teisės, juk tai aktualu mums visiems. Ir aš siekiu aktyvaus bendradarbiavimo su Europos parlamentu pirmingamo metu ir aš manau, kad bendraudami, bendradarbiaudami klausydamėsi vieni kitų mes galėsime pasiekti geresnio darbo ir gyve, geresnės darbo ir gyvenimo kokybės mūsų piliečiams, o tai yra mūsų visų bendras tikslas. Pagrindinis pirmininkaujančios Slovakijos prioritetas užimtumo socialinės politikos srityje yra užtikrinti darbo vietas, klėstėjimą dabar ir ateityje. Tai ir nulėmė įvairių techninių politinių sutikimų darbo atvarkę. Taip pat įvairius renginius, kuriuos surenksime Slovakijoje primininkavimo metu. Mes norime daugiausia pastangų nukreipti į padaraus darbo skatinimą, kovą su skurdu, socialinę atskirtimi, taip pat darbo vietų kūrimo priemonės. Neformali EPSCO taryba, kuri vyko Liepos 14-15 dienomis Bratislavoje buvo tas e, įžanginis renginys e, pirmininkančiai Slovakijai socialinio užimtumo reikalų srityje. Diskusijose buvo daugiausia kalbama apie dabartinius iššūkius, kalbant apie socialinius, technologinius pokyčius, pokyčius susijusius su demografinė padėtimi, migracija, skaitmeninimu ir taip pat kokį poveikį tai daro darbo rinkai. Ministrai sutarė dėl to, kad skaitmenimas ir robotika daro didžiulę įtaką darbo rinkai ir dėl pokyčių technologijų srityje prarandamos darbo vietos, kadangi žmogiškasis darbas keičiamas robotų darbu. Kvalifikacijų poreikiai darbos, darbuotojams irgi keičiami įvairiose sektoriuose. Uh, ekonomikos skaitmeninės transformacijos keičia visą darbo pobūdį ir atsiranda nauji darbo metodai, o tai reiškia, kad išauga tam tikrų įgūdžių paklausa. Skaitmeninimas daro tiesioginę įtaką švietimui, kvalifikacijų keitimui, naujų įgūdžių atsiradimui. Skaitmenimo poveikis darbo rinkai gali būti labai svarbus ateityje, kalbant bendrai apie socialinę Europą. Tinkami nacionalinės europinės politikos sprendimai, manau, leis suderinti technologinę pažangą, ekonominį augimą ir socialinę pažangą. Diskusijų metu e, tapo aišku, kad yra labai svarbu, kad skaitmenimas nebūtų siejamas tik su technologiniais aspektais, kad socialiniai klausimai irgi būtų įtraukiami lygiai taip pat į tas diskusijas. kad galėtumėme visapusiškai pasinaudoti augimo ir užimtumo potencialu. Ir čia mes pritarėme jūsų komiteto nuomoniai dėl skaitmenės bendrosios rinkos. Aš norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti ponui pirmininkui, ponui Tomas Hendel, už jo aktyvų bendradarbiavimą neformaliame, neformalioje EPSCO taryboje Bratislavoje. Pirmininkaujantį Slovakiją ir toliau dirbs ties teisėkros pasiūlymais, kurie dabar yra aptariami ekspertų ir techninių lygmenių. Mes darysime viską, kad būtų pasistumėta į priekį tose srityse ir bandysime pasiekti politinį sprendimą. Vienas jautrių politinių, politinė prasme klausimų yra darbuotojų komandiravimo direktyva. Komisija dabar išanalizavo 11 valstybių narių pirminius veiksmus, valstybių narių parlamentų pasiūlymus ir nusprendė palikti pasiūlymus tokius, kokius, to, tokius kokie jie yra, jų nekeisti. Pirmininkaujantį Slovakiją yra pasirengusi dirbti labai daug ties tais pasiūlymais, bendrauti su visomis valstybėmis narėmis ir bendradarbiavimo dvasioje bandysime pasiekti kompromiso. Direktyvos tekstas, tikimės, galiausiai bus priimtinas daugeliui tarybos darbo grupė ir toliau ves dėrybas dėl šio klausimo ir viskas prasidės jau rugsėjo antrąją dieną. Dar vienas svarbus darbo saugos ir sveikatos klausimas yra pakeista direktyva dėl darbuotojų apsaugos susijusios su rizika dėl kancerogenių ir mutageninių medžiagų, su kuriamis sudarėma darbo vietoje. Pasiūlyme išdėstytos medžiagos yra įrodyta, kad jos neigiamai veikia darbuotojų saugą ir sveikatą. Maksimalių tokių medžiagų verčių nustatymas ir tų verčių laikymasis mums padės sumažinti darbuotojų riziką. Ir tokiu būdu bus galima tokiems darbuotojams užtikrinti kur kas geresnę apsaugą. Mes čia norime uh, tęsti darbą atsižvelgdami į gerai parengtą Niderlandų pasiūlymą ir bandysime siekti bendro požiūrio spalio mėnesio EPSCO e taryboje. Esame pasirengę atvirai bendrauti su Europos parlamentu ir bendradarbiauti su pranešėja ponė komiteto vicepirmininkė Marita Ulpskok, kad būtų galima surasti susitarimą kuo galima greičiau. Taip pat norėčiau pasveikinti Europos komisijos iniciatyvą pradėti palaipsniui atnaujinti visus ES teisės aktus darbo saugos ir sveikatos rytyje. Ypatingai džiaugiuosi, kad komisija nurodė, kad yra pasiruošusi, pasiruošusi pateikti pasiūlymą dėl direktyvos dėl antrojo kancerogeninių medžiagų sąrašo iki šių metų pabaigos darbo saugos veikatos klausimai bus taip pat aptarinėjami ir ekspertų konferencijoje, kurie įvyks spalio 24-25 dienomis Bratislavoje. Jos pavadinimas prevencinės kultūros skatinamas besikeičiančioje darbo rinkoje. Šios konferencijos tikslas yra didinti samoningumą, žinias apie darbo saugą, darbo saugą ir sveikatą taip pat apie galimybę įgyti naujų įgūdžių, taip pat bus kalbama apie riziką susijusią su naujomis technologijomis ir naujomis įdarbinimo formomis. Vis, taip pat visapusiškai atsižvelgiant ir į mūsų darbo jėgos senėjimą. Dar vienas svarbus klausimas mūsų pirmininkavimo darbo tvarkėje yra Europos prieinamumo aktas. Teisinė prasme, Tai yra labai sudėtingas pasiūlymas, kadangi jo tikslas pagerinti vidaus rinkos funkcionavimą, atsisakyti kliūčių tarp, tarp valstybinėje priekyboje ir pagerinti neįgaliųjų situaciją. Taip pat jo tikslas yra pagerinti vienodo elgesio e, skatinimą, teikiant paslaugas. Čia, pininkančios Slovakijos tikslas yra pakoreguoti tekstą tam, kad būtų daugiau teisinio iškumo ir sumažėtų administracinių ir finansinių kliūčių mūsų bendrovėms ir priežiūros institucijoms. Šalia teisėkuros pasiūlymų pirmininkaujantį Slovakiją taip pat daug dėmesio skirs ir neteisėkuros klausimams, ypatingai kalbant apie klausimus susijusius su jaunimu, Ir spalio mėnesį mes tik, tikimės, kad Europos komisija pateiks ataskaitą, kur bus įvertintas jaunų, jaunimo garantijų įgyvendinimas. Taip pat bus kalbama apie jaunų žmonių užimtumo iniciatyvas. Kadangi šią iniciatyvai mes skirime labai daug dėmesio jos testinumui ir po 16 metų. Taigi labai svarbu, kad valstybės narės, kuriuose nedarbo, jaunimo nedarbo lygis yra didelis, Slovakija bendrai pozityviai vertina šias iniciatyvas, kadangi yra sukaupusi patirties dėl gero tokių programų įgyvendinimo. Ir tokia programa padeda geriau integruoti jaunų žmonės į darbo rinką. Pirmininkaujantį Slovakiją ketina dirbti ties tarybos pas... išvadomis, kur yra akcentuojamas, akcentuojamas praktinis įgyvendinimas, siekiant didesnio jaunų žmonių užimtumo. Taip pat yra kalbama ir apie šios iniciatyvos finansavimą dar po, vėliau, po 2016 metų. Jaunimo klausimai taip pat bus įtraukti ir į konferencijos darbo atverkę, kurį vyks spalio 10-11 dienomis. Ten bus daugiausiai dėmesio skiriama, apie, skiriama Romų padėties gerinimui. Mes tikimės, kad Tame renginyje dalyvaus ne tik politikai, bet taip pat ir, ir ypatingai jauni Romai, kurie pasidalins savo patirtimi ir nuomonę apie tai, kaip geriau vertinti, suprasti dabartinę Romų mažumos padėtį Europoje. Taip pat jie išsakys savo nuomonę apie tai, kaip labiau padaryti matomas tas Romų bendruomenės programas ir veiklą Taip pat bus aptariamos Romų mažumos problemos nacionalinių, regioninių, vietos lygmenių. Šalia šios konferencijos Romų integracijos klausimas bus aptarinėjimas taip pat ir taryboje. Tarybos išvadose yra reaguojama į komisijos ataskaitą dėl nacionalinių strategijų įgyvendinimo, dėl Romų gyventojų integravimo. Romai, nepaisant to, kad tai yra mažuma ir daugeliu prasmių tai yra ta visuomenės grupė, kuri susiduria su problemomis, visa, visa, tai yra visapusiškai, tai yra absoliučiai visas teisės turintys ES piliečiai ir mes turime skatinti tokį požiūrį, kur, tarkim, dėl kažkokių tai problemų ES neturėtų būti į šoną nustumiamos Romų problemos. Romai patys turi būti įtraukiami į jų problemų sprendimą. Ir dar viena problema, susi, su kuria susidurėme Romų bendruomenėje, tai yra ilgalaikis nedarbas. Aišku, jokių būdų tai neliečia vien tik tai Romų mažumos. Tai yra visiems labai aktuali problema. Mūsų visuomenėje yra nemažai valstybių narių, skaitant ir Slovakiją, kuri ypatingai aktual, daug susiduria su šia problema. Taigi šioje konferencijoje bus aptarnėjamas ir šis klausimas ir tikimasi, kad bus orientacinė sistema patvirtinta, kurios pagrindų bus galima geriau integruoti bedarbius į darbo rinką. Taip pat norime surenkti diskusijas ir apie šią rekomendaciją. Ir man atrodo, kad tai bus tarybos posėdė Luksemburgė aptariamas klausimas. Mes žiūrėsime, kaip būtų galima sumažinti ilgalaikę bedarbystę kaip būtų galima padėti geriau integruoti ilgalaikius bedarbius į darbo rinką. Taigi tokie informacijos mainai gali tapti tam tikrų įkvėpimų kitoms valstybėms ir galbūt jos taip pat pasinaudos tomis priemonėmis. Kad didėtų užimtumo lygis tarp moterų, čia vėlgi, aišku, viskas priklauso nuo to, kaip gerai yra valdoma ta politika, kai yra derinamas profesinis ir asmeninis žmonių gyvenimas. Ir čia mes turime nepamiršti Europos komisijos veiklos. Europos komisija pasiūlė iniciatyvą ir tai susijęs su profesinio ir asmeninio gyvenimo suderinimu. Aš labai vertinu uh, užimtumo socialinių reikalų komiteto darbą šioje srityje, taip pat moterų teisų, lyčių lygybės komiteto darbą šioje srityje, nes e, šie komitetai parengė svarbų pranešimą ir tikimasi, kad ši iniciatyva pagerės, ši iniciatyva leis pagerinti moterų sąlygas ir prieiga prie darbo rinkos ir taip pat politinė sistema ES turėtų irgi būti patobulinta tam, kad geriau galėtumėme pasinaudoti ta sistema, kad žmonės dirbantis ir galėtų rūpintis ir vaikais, ir, ir tarkim, pagyvenusiais žmonėmis, ir kad darbo kokybė, moterų darbo kokybė pagerėtų darbo sąlygų, sąlygos pagerėtų darbo rinkoje. Labai svarbus, vyks labai svarbi konferencija rugsėjo 20-21 dienomis, kur bus aptariamas asmenio profesinio gyvenimo suderinimo klausimas. Taip pat bus kalbama apie tai, kaip galima atnaujinti, modernizuoti dabar veikiančius teisės aktus, tam, kad dabartinis darbo organizavimas kei, būtų keičiamas, koreguojamas, reaguojant į atsirandančias naujas tendencijas. Taip pat Slovakija rengs ir kitas konferencijas, ne, neformalius susitikimus, konferencijas, kurių tikslas ne tik pasiekti pažangos, svarstant konkrečius klausimus, bet taip pat pabendrauti ir kalbėti apie pozityvius dalykus ES Europos piliečiams. Tokiu būdu, pristatydami naudą, konkrečius aspektus, mes tuos dalykus turime labai aiškiai ir paprastai paaiškinti piliečiams, kad jie tai gerai suprastų. Deja, žiniasklaida gan dažnai piknaudžiauja savo poziciją ir labai neigiamai nušviečia situaciją, labai dažnai kritikuoja ir veiksmus, ir iniciatyvą, kuri kyla iš ES pusės. Ir labai dažnai žiniasklaida iškraipo ES veiklos vertinimą ir dažnai piliečiai mano, kad taip ir yra, kad toks ir yra faktas. Aš, pirmininkačios valstybės socialinių reikalų žimtumo ministras, manau, kad socialiniai klausimai turi milžinišką potencialą ir tai juk aktualu kiekvienam piliečiui, tai yra darbo, socialinio draudimo darbuotojų apsaugos klausimai. Jie visi yra labai svarbus klausimai ir jie turėtų tapti signalu, rodančiu, kad europinė integracija yra svarbi ir kad tikrai verta ir toliau jos siekti. Ačiū labai uždėmesi. Herr Minister, recht herzlichen Dank für Ihre Einführung. Ačiū, ponė ministrė, už įvadinį žodį. Paprastai mes užimtumo reikalų komitete dirbame taip, kad pirmiausia suteikiame žodį koordinatoriams, pirmam klausimų raundui ir paskui dar vėliau būna proga ir kitiems komiteto nariams užduoti klausimus ar pateikti pastebėjimus. Dabar Deividas Kasa, EPP, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat ir ministrui už tai, kad atsakė į mūsų kvietimą atvykti į šį posėdį. Jūs kalbėjote apie darbo vietų kūrimą ir apie tai, jog bus skatinamas jaunimo užimtumas pagal jaunimo užimtumo darbo tvarkę. Ir mano frakcijai, taip pat ir parlamentui atrodo, kad jaunimo nedarbas yra viena didžiausių, opiausių problemų. Ir ta problema labai skaudžiai juntama labai daugelį valstybių narių, kai kur regionuose smarkiau negu kitur. Palyginkime situacijas. Regis Slovakija, jūsų šalyje pane ministrė, 25 procentų jaunimo nedarbas fiksuojamas. Tačiau yra ir regionų, kur jaunimo nedarbas siekia net ir 40 procentų. Tad ką, pane ministrė, galvojate daryti, kad e, tas nedarbas mažėtų ypatingai tose regionuose, kur matyti, kad likščiolinės taikytos priemonės nelabai veikia? Ačiū. SRD frakcija dabar Juta Steinruk. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju, ponė ministrė, jums, kad atvykote čia. Supratau iš jūsų kalbos, kad e, tikrai nemažai dėmesio skiriate tiems klausimams, kurie rūpi ir mums užimtumo reikalų komitetui. Gal vienur kitur būtų norėjęs išgirsti ir, ir konkretesnių priemonių numatomų, žingsnių, kurių ketinate imtis, kai kas jau buvo padaryta praeitie, daugiau ar mažiau sėkmingai, taigi ką ketinate daryti, kad situacija pagerėtų, kaip tobulinti tas priemonės, tas priemonės galvojate. Ir beje, reikia pasakyti, kad mm, komisija jau komunikatą atitinkamą dėl jaunimo nedarbo, dėl ilgalaikio nedarbo jau yra pateikusi savo ir ką dabar mm, galvotų pirmininkauti Slovakiją apie tai, kaip reikėtų spręsti šios, klausimą, šios klausimus. Toliau skaitmininimas e, ateityje, tai be abejo turės labai smarkų poveikį darbo rinkai, darbuotojams e, ir valstybėse narėse taip pat turi būti numatyta, kaip elgtis tokiuose situacijose. Aišku, skirtingai galbūt galvojame įvairiais klausimais, tačiau visgi visiems rūpi turbūt tas pats, kad darbuotojams būtų numatoma kuo daugiau garantijų, nes daugelį, ypatingai ir naujų valstybių narių darbuotojai yra išnaudojami, jiems yra netaikomos, jiems priklausančios garantijos e, ir komandiravimo, darbuotojų komandiravimo direktyva yra tik vienas iš pavyzdžių, parodančių, kad reikia dar toliau dirbti e, to link, kad kurtumėm kokybiškas darbo vietas, kad visose valstybėse narėse tos darbo vietos būtų vienodos kokybės, kad nereikėtų mums konkuruoti tarpusavyje dėl geresnės, dėl labiau kvalifikuotų darbuotojų. Ir labai gerai būtų, kad ne, ne vien tik tai ekonominiai interesai būtų Mm, dėmesio centre, juk e, labai svarbus yra ir tiesiog ES gyventojai patys žmonės, jeigu norima skleisti palankę nuomonę apie Europą, reikia tai turėti omenyje ir neretai politikų pasisakymai žiniasklaidoje galbūt ir yra iškreipiami, tačiau pas mus būkite tikri, būsite teisingai suprastas, jei tik imsitės veiksmų. Ačiū toliau, ponia Olirikė Trebezijus. Ačiū, ponė ministrė. Ačiū už tai, kad pristatėte savo būsimą pirmininkavimo programą. Apie daug ką užsiminėte, bet man būtų įdomu įdomu plačiau išgirsti apie ilgalaikį nedarbą jaunimo užimtumo problemas, dėl kurių, ko gero, sutarėm, kad kuriant naujas darbo vietas, čia susidurama su ypatingais iššūkiais. Tai kur išvelgtumėte dar erdvės veiksmams per Slovakijos pirmininkavimo laikotarpį, kad paskatintumėte investicijas ir naujų darbo vietų kūrimą ir kaip mes proaktyviai galėtumėm dirbti, šalindami kliūtis įvairias, e, kurios neleidžia, pavyzdžiui, įmonėms plėstis arba naujoms įmonėms kurtis, teiktis, kaip čia šioje sferoje kurti darbo vietas. Ir kitas aspektas, kuris man atrodo svarbus, tai pasiūlymas, kurį pateikė komisija dėl barjerų šalinimo, dėl kliūčių šalinimo ir čia kalbama ypatingai apie prekių ir paslaugų prieinamumą e, rinkoje mm, aš, asmenėms su turintiems negalę arba vyresnio amžiaus e, žmonėms, kad visi galėtų vienodomis teisėmis dalyvauti darbo rinkoje. Kol kas Slovakija, kaip tarybos e, pirmininkė, nedaug kalbėjo tais klausimais, tad ministro paprašyčiau tiesiog labiau išplėtoti tą klausimą ir galimus sprendimo variantus ir tai kaip galėtume mes prisidėti. Ačiū. Alde frakcijos vardu pasisakys ponia Marin Haken. Ačiū, noriu pasveikinti Jūs ministrę atvykusi mūsų komitetą ir lauksime gero bendradarbiavimo su Jumis. Pirmiausia, žvelgiant į bendrą programą, tai Jūs paminėjote tris dalykus - rezultatų paskelbimas, fragmentacijos nugalėjimas ir dėmesys piliečiams. Du iš trijų, pirmasis ir trečiasis, pabrėžia tai, kad mums reikia parodyti piliečiams, kad bendri ES projektai turi pozityvios įtakos jų gyvenimą. Jūs pats tai minėjote kalbėdamas. Manau, kad visi iš mūsų sutiktų su tuo, kad tai yra svarbu, nes didelė dalis darbo, kuris vyksta, turi būti matomas. Norėčiau sužinoti iš jūsų, ar turite konkrečių pasiūlymų, kaip ketinate tai padaryti, būtent komunikuoti E, perduoti informaciją piliečiams. Tai pirmas klausimas. Dėl klausimų, kaip e, darbuotojų komandiravimas ir e, įgūdžiai, per, paliksiu tai savo kolegijai Martinai. Jūs minėjote neįgalumo aktą ir e, džiaugiuosi, kad jūs tikrinate judėti į priekį su juo. Reikia pakeisti tekstą, kad padidėtų teisinis tikrumas ir sumažėtų našta MVI. Tai svarbu, bet tai neturėtų būti viso dėmesio centra. Prieinamumo aktas yra kliučių šalinimas visų pirma e, žmonėms su negale. Ir kaip visi žinome, e, tokių žmonių skaičius didėja Europos Sąjungos. Sąjungoje. Tai todėl norėtume tam tikros pusiausvėros čia. Jūs kalbėjote apie teisėkuros pokyčius e, vidaus rinkoje dėl darbuotojų judėjimo ir socialinės saugos sistemo koordinavimo. Gal galėtumėte trum, trumpai rezimuoti, kas vyksta. Nes mes žinome, kad yra tam tikrų pasiūlymų Brexito kontekste. Norėčiau išgirsti aiškiai iš jūsų, kas yra pateikta, ko nėra, kas dingo, kas yra, kas bus teikiama. Ir pagaliau malonu matyti, kad jūs ketinate vertinti e, veiksmingumą ir galtinis komentaras. Nepaminėta dalymosi ekonomika jos svarba didėja nuolat ir aš norėčiau, kad pirmininkaujantį valstybę, kad e, įtrauktų šį klausimą kažkur į savo darbo atvarkę. Ačiū. Ačiū, Guo Renė Ronjaka. Aš pirmiausia norėčiau pasveikinti ministrą už apsilankymą pas mus, pristatyti prinkavimo planus. Užimtumo komitete labai malonu turėti galimybę tiesiogiai pasikalbėti su ministru, taigi ačiū. Tai du konkretus klausimai. Pirmiausia, kalbant apie jūsų minėtą direktyvą, galbūt galėtumėte konkrečiau išdėstyti savo poziciją ir savo lūkesčius dėl dėrybų. Dar nežinome, kokie rezultatai, kaip jūs vertinate situaciją ir galimybės šiandien. Akitas klausimas yra bendresnis apie socialinį dempingą. Parlamento komitete buvo patvirtintas birželio mėnesį kom, e, e, pranešimas apie socialinį dempingą. Yra patikta rekomendacijų, kaip užtikrinti tinkamas darbo sąlygas visiems darbuotojams Europos Sąjungoje. Ką Jūs manote, ką galima padaryti dar šalia tos direktyvos, ką padaryti užtikrinant vienodas, vienodas atlyginimus ir vienodas darbo sąlygas visiems e, piliečiams ES, kaip įtraukti socialinius partnerius vienai per kitaip. Ačiū. Jean Lambert, žaliųjų frakcija. Ačiū pirminkė, aš taip pat norėčiau pasveikinti ministrą ir pakartoti kolegijos Marian Harken žodžius dėl to, kad žmonės jaučia poreikį ir šparkiai jausti, kad ES dirba jiems, nepriklausomai nuo jų socialinės situacijos. Gal galite pakomentuoti tai, kaip jūsų prioritetai jums atrodo, dirbant su socialinių teisų ramščiu, dėl kurio vyksta konsultacijos šiuo metu. Kas jūsų nuomonė, jūsų darbe padėtų E, tuos pasiūlymus pastumėti į priekį. Taip pat įdomu išgirsti, ką jūs e, sakėte e, apie grįžimą prie Romos strategijos ir socialinės traukties ir sveikatos bei, bei saugos darbe. Kartais atrodo, kad ministrai nori atsakyti, nu, atmesti tas rytis, o ne plėtoti jas. Kalbant, kalbate daug apie prevencijos dimenciją, naujus įgūdžius ir pereinamąjį laikotarpio klausimą ir tai jūs siejate su skaitmeninė ekonomika. Šiam komitetui visgi mums pereimas e, svarbu e, svarstant klausimus, klausimus susijusius su išteklių veiksmingumu, energijos veiksmingumu, kad ta transformuojama ekonomika taptų daugiau draugiškesnė aplinkai ir tvaresnė. Taigi norėčiau paprašyti pakomentuoti jūs tai, Kaip Jūs vertinate šias rytis naujus įgūdžius, naujo darbo, naujų darbo vietų kūrimą? Ir parlamentas yra pasirengęs dirbti su jumis toliau plėtojant tas mintis. Mums atrodo, kad naujo įgūdžių darbo tvarkė iš tikrųjų netkreipia dėmesio į tą sektorių, nors komitete čia yra nuveikta nemažai reikšmingo darbo. Dankeschön, die EFDD, Laura. Uh, Lauros Adžėjos nėra, um, pono Martan nėra. Vielen gleich in die Runde 2 ein mit den Mitgliedern des Ausschusses. Tai tada pereiname prie kitų komiteto narių ir pirmiausia kalbės ponė Marašartie. Ačiū ponė pirmininkė, ponė ministrė, dėkojame Jums už tai, kad apsilankėte mūsų komitete, kad pristatėte savo viziją, pirmininkaujančios Slovakijos viziją. Aš norėčiau Jums tris klausimus užduoti. Pirmasis yra susijęs su darbuotojų komandiravimo direktyvos peržiūra čia susidurėme su atitinkama problematika, kurią jūs minėjote, būtent, kad siekiame išvengti fragmentacijos, susiskaldimo. Gal galėtumėte papasakoti, kaip vyks darbas taryboje, kad to susiskaldimo ne, nebūtų, nes mes dabar tiek daug girdėjome kalbant apie tai, kad egzistuoja tam, tikra, tam tikras pasipriešinimas geltonosios kortelės procedūrai ir sunkiai yra judama į priekį šioje e, srityje, o tai yra vienas iš esminių socialinės Europos elementų. Antras dalykas susijęs su darbo ir profesinė evoliucija. Jūs pats apie tai kalbėjote. Dešimt profesijų, daugiaus, kur daugiausiai yra e, samdoma darbuotojų, prieš dešimt metų jų nebuvo. Tai yra iš tiesų labai svarbus išteklis. Ir kaip jūs per Slovakijos pirmininkavimą ketinate dirbti šioje srityje, nes e, mums tikrai labai svarbu perkvalifikuoti bedarbius ir atsižvelgiant į, į, į tokią situaciją. Na ir trečiasis klausimas yra susijęs su socialiniu fondu, kurio lėšomis padedame bedarbiams labai svarbu, kad tai nebūtų maišoma su sanglaudos fondu, kad žmogiškasis kapitalas būtų e, mums labiausiai rūpimas klausimas. Dėkoju. Dankeschön. Jetzt folgt Michaela Androidrova. Ačiū dabar Michaela Androidrova. Dėkoju. Labai džiaugiuosi, kad e, kalbėjote apie tai, kas yra aktualiausia šioje darbo tvarkėje ir tikrai palėtėte esminius klausimus. Aš turiu kelis klausimus. Pirmiausia, negaliu išvengti, ne, negaliu nepaminėti darbuotojų komandiravimo direktyvos. Jūs minėjote, kad turime siekti konsensuso dabartinėje situacijoje, kur yra 11 nuomonių, geltonų kortelių viena vertus, kita vertus. Uh, turime komisiją, kuri vis dar primiktinai yra, laikosi savo nuomonės. Gal galėtumėte pasakyti, koks visus tenkinantis pasiūlymas čia būtų įmanomas. Ir ar jūs ketinate pateikti pasiūlymų dėl 2014 metų direktyvos įgyvendinimo, nes dabar buvo numatyta 16 metų terminas. Valstybės narės kaip ir įgyvendino direktyvą, tačiau kol kas nėra visiškai jokio įgyvendinimo vertinimo. Taigi mes turime pirmiausiai įvertinti dabar veikiančią darbuotojų komandiravimo direktyvą prieš imantis naujų veiksmų. Ar jūs nesate numatę tokio vertinimo artimiausioje ateityje? Kitas klausimas yra susijęs su profesinio asmenio gyvenimo suderinimu. Norėčiau pažymėti, kad kai kuriuose ataskaitose, kurios buvo minimos, yra teigiama, kad mes nepakankamai vertiname da, tėvų darbą, kai, tarkim, vienas dirba profesinį darbą, o kitas rūpinasi e, vaikais, atlieka namų ruošos darbus. Ir to asmens darbas nėra pakankamai vertinamas. Ar jūs turėtumėte kokiu tai konkrečių pasiūlymų dėl to, kaip būtų galima profesinį ir privatų asmenį gyvenimą suderinti? Ačiū. Ačiū. Dabar Vilija Blinkevičiūtė. Pirmininkė, ponė ministrė, dėkoju Jums už apsilankymą ir dalyvavimą mūsų komiteto posėdėje. Iš tiesų, Slovakija perima pirmininkavimą sudėtingų laikotarpių mūsų bendryjei ir pirmininkauja pirmą kartą, todėl aš iš viso širdies linkiu uh, E, Slovakijai kuo geriausios sėkmės ir rezultatų, stiprinant mūsų bendrą šeimą Europos Sąjungoje. E, iš tikrųjų, nemažai mes jau dirbam dėl e, jaunimo užimtumo, ir prieimė esam tam tikrus sprendimus dėl jaunimo garantijos su tam tikrų finansinių pagrindų. Tačiau, ponė ministrė, ar jums netrodo, kad E, didelė dalis jaunimo negali susirasti darbą, įsidarbinti, emigruoja į kitas valstybės ar net už ES šalių todėl, kad mes čia ES nesprendžiam vaikų skurdo problemos. Todėl, kad ES skursta net vienas vaikas iš keturių. Tai reiškia labai bloga yra situacija. Ar Slovakija bet kokius žingsnius darys dėl vaikų skurdo įveikimo? Kitas klausimas, jau ir jūs pats minėjot, ir kolegi minėjo, mes iš tikrųjų bendrai e, tiek e, užimtumo ir socialinių reikalų komitete, tiek moterų teisų ir lyčių lygybės komitete priėmėm jau bendrą pranešimą dėl e, profesinio ir asmeninio gyvenimo suderinimo. Aš buvau viena iš pranešėjų. Iš tikrųjų labai sveikinu, kad jūsų pirmininkavimo metu vyks rugsėjo mėnesį konferencija šiuo klausimu tačiau gal jūs galit paminėti, kaip jums atrodo, ką per jūsų pirmininkavimo pusmetį, kokius konkrečius rezultatus galime pasiekti dėl asmeninio ir profesinio gyvenimo suderinimo. Nes mes, Europos parlamento nariai, prašome, e, kad Europos komisija pateiktų e, net keturis direktyvų tam tikrus projektus, e, kurie tikrai yra labai svarbus, jeigu mes norim pažangos dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo suderinimo. Ir trečias klausimas, kuris yra iš tikrųjų aktualus ir mano valstybei Lietuvai, ir apskritai Europos Sąjungai, tai yra dėl e, darbuotojų komandiravimo direktyvos. E, iš tikrųjų, Lietuva, kaip ir kitos kaimininės mūsų šalis, e, na, sakykime, tai blokavo šitą direktyvą, tačiau ar netrodo, kad jūsų pirmininkavimo metu būtent turi vykti daugiau diskusijų, kodėl tai vyksta, ko nepadaro valstybės, ko nepadaro valstybės dėl to, kad pakeltumiausia atlyginimus šiuo atveju vairuotojams, tolimųjų reisų vairuotojams, o ne, vers, ne eitų vien tik tai dienpinigių keliu be jokių socialinių garantijų. Ir todėl būtų labai blogai, jeigu mes nerastumėm tam tikros pažangos. Tikrai labai linkiu čia žingsnio į priekį. Sėkmės geriausios. Dankeschön. Jetzt Agnes. Ačiū. Toliau Agnes Mengerijus. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Jums ir savo ruoštų norėčiau palinkėti sėkmės būsimam pirmininkavimo laikotarpiui. Niderlandai jums perdavė stafetę, mano gimtoji šalis, ir perdavė be kita ko ir kai kurias problemas, kurias turėsite toliau spręsti, be abejo. Ką norėjau pastebėti, tai kad socialiniai klausimai be abejo labai rūpi piliečiams. Ir todėl ir aš pati daug galvoju apie socialinius e, aspektus, nes tai yra svarbu piliečiams. Na, jūs sakėte, kad e, rugsėjo antrąją darbo grupė taryboje jau nori pradėti darbus su darbuotojų komandiravimo direktyva. Tad norėjau paklausti, kaip atrodys darbas tolesnis su šiuo dosie per Slovakijos pirmininkavimą? Ar esate optimistiškai nusiteikę dėl sieksimos pažangos, juk vis tiek kompromisus reikės kažkokius sudaryti ir norėtųsi išgirsti jūsų vertinimą. O kita tema, kurią, kurią norėjau kalbėti, yra kai kas, apie ką jūs neužsiminėte, kalbėjote apie kovą su skurdu. Bet man atrodo, kad reikėtų pagalvoti ir apie tai, kaip būtų galima prisidėti prie to, kad darbuotojų perkamoji gale Europos Sąjungoje didėtų, kad atlyginimai auktų, nes daug kur Europoje situacija nėra tokia jau rožėmis klota darbuotojų. Tai čia reikėtų tikriausiai stiprinti socialinį dialogą labiau. Ačiū. Toliau Diana Kukan. Pán predseda, vážený pán minister, chcel by som vás tiež srdečne privítať. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Aš irgi norėčiau Jūs pasveikinti atvykus į šiandien į mūsų posėdį. Kaip sakė pirmininkas pradžioje, mums šio komiteto nariams Tai yra labai svarbus momentas aptarti svarbius klausimus su pirmininkančios valstybės ministrais įvairias temas, kurias mes svarstome. Jūs vis, visas jas paminėjote savo įžanginėje kalboje. Na, o kalbant apie komandiruojamų darbuotojų direktyvą, kolegija panešoidrova jau tai irgi minėjo ir aš manau, kad jeigu mes norime užsibriežti tikslą surasti konsensusą tarp visų valstybių narių, tai faktiškai tai būtų per daug ambicinga. Aš manau, kad galbūt geriau būtų užsibriežti realistiškus tikslus. Esmė ta, kad valstybių narių pozicijos labai skiriasi, per daug skiriasi ir norėčiau paklausti, ar pirmininkaujantį valstybę turi kokios, kokią tai strategiją, taktiką ar viziją, gal net kokią, kokį tai slaptą receptą, kaip būtų galima pasistumėti šioje srityje, nes ir tai jau būtų didelis pasiekimas. Kitas mano klausimas yra susijęs su mūsų darbo atvarkė šiame komitete. Pirmininkaujantį Slovakiją savo, tarp savo prioritetų mini ir parama jaunimo užimtumui. Ir aš norėčiau paklausti, kaip būtų su parama pagyvenusiems žmonėms. Tarkim, e, verslininkystės skatinam, skatinimas tarp pagyvenusių žmonių. Uh, taip vadinamosios sidabrinės ekonomikos kūrimas ir kaip būtų galima atsikratyti tos diskriminacijos, e, ypač kalbant apie darbo jėgos amžių. Aš tikrai linkiu Jums visokiojopės visokio sėkmės. Pone Labačiova. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė ministrė. Labai didžiuojosi galėdama bendrauti su kaiminės pirinkančios valstybės atstovu. E, turiu kelis klausimus, ponia Harkin, juos jau minėjo, e, jaunimo garantija ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs vertinate jaunimo garantijos peržiūrą kaip prioritetinį klausimą, nes mes tikrai turime pagalvoti apie konkrečius rezultatus, konkrečią pridėtinę vertę, pažiūrėti, ar tai buvo veiksminga prieš didinant finansavimą. jeigu pažvelgtumėme į Europos auditorumų rekomendacijas. Tai irgi būtų tikrai labai naudinga su jomis atidžiau susipažinti. Kitas dalykas yra įgūdžiai. Vienas dalykas yra įgūdžius sieti su ir taip pat žinias sieti su darbo rinkos poreikiais. Tai aišku, ties tuo klausimu aš dirbu visą laiką, kai tik tai pradėjau darbą e, parlamente. Ir mes siekiame to ir švietimo įstaigose, pramonėje, verslo įmonėse, nes darbdaviai turi būti labiau įtraukiami į bendravimą su valstybinėmis institucijomis, aptariant įgūdžių poreikius ir panašiai. Tai susiję, aišku, ir su švietimu. Ir ES nemažai čia yra sukaupusi patirties. Galbūt būtų naudinga ger, e, skatinti geros praktikos mainus, žiūrėti, ką daro kitos valstybės ir dirbti su konkrečiais geros praktikos pavyzdžiais. Ir aš taip pat norėčiau sužinoti, kaip jūs ketinate skatinti valstybės narės įgyvendinti komisijos naujų įgūdžių darbo tvarkę. Paskutinis klausimas čia irgi jau buvo paminėtas, tai yra darbuotojų komandiravimo direktyva. Višigrado šalyse buvo minima, kad reikia skatinti laisvas menų judėjimą. Ir Slovakija buvo viena valstybių, kuri nusintė savo rekomendacijas komisijai dėl direktyvos peržiūros. Jūs žinote, kad prioritetas yra skatinti ES konkurencingumą. Ir mes galime tikrai tikėtis labai jautrių diskusijų ir kaip kolega Kukanas aš norėčiau paklausti, ar neturite kokio slapto recepto. Jeigu Slovakijos vyriausybė jau žino, kaip spręsti tą klausimą, kaip peržiūrėti tą, e, spręsti komandiruojamų darbuotojų direktyvos peržiūros klausimą. Na, tai būtų puiku ir tikiuosi tai ne paskutinis mūsų sutikimas. Linkiu Jums visokio pasiekmės. Pane Ribėra. Pane Ribėra, ačiū. Pane ministrė, turiu kelis klausimus jums. Pirmiausia, teigiama nata. Man atrodo, kad turėtumėm kreipti dėmesį į tai, kaip ES piliečiai vertina ją pačią ir Aš kaip tik labai domiuosi Europos semestro kontekste numatytais e, tikslais užimtumo ir darbo vietų, užimtumo skatinimo ir augimo skatinimo srityje. Tai jeigu norime, kad labiau į visus procesus įsitrauktų ir intensyviau dirbtų ir Europos parlamento atitinkamas komitetas, tam turi būti sudarytas sąlygos, o kol kas piliečiams toks įspūdis nesusidaro, nes neretai yra numatomos tik ekonominės gairės Europos semestrui, o ne gairės socialinės politikos plotmėje. Tai čia ne vien tik ministrų formatu reikia kalbėtis apie tai, reikia parodyti aiškiai piliečiams, kad mums tai rūpi Mes norime, kad piliečiai galėtų dirbti turėdami aiškias socialinės garantijas ES. Taigi klausimas yra, kaip galime padidinti, išplėtoti socialinės garantijas mūsų piliečių. Darbo vietų trūksta, nedarbo rodikliai didžiuliai, jaunimo labai daug neturinčio darbo ir ilgalaikis nedarbas taip pat opi problema Tad e, nevalia, manau, aukoti ne vien tik tai, kad jau šios dabartinės jaunimo kartos, bet e, ir ateities kartų. Jeigu mes dabar nespręsime problemų, tai jos ir toliau tęsis. Mm, kaip ir daugelis kolegų minėjo, be abejo, dėl Brexit vyks įvairios dėrybos, jūs su tuo susidursite ir čia vėlgi reikia apsaugoti mūsų piliečių dirbančių Junktinėje karalystėje šiuo metu socialinė, socialinės garantijas. Mes norime, kad europiečiai, patys piliečiai būtų kiek įmanoma labiau įtraukiami į tas diskusijas. Taigi ar turite kokią nors strategiją omenyje dėl šių klausimų sprendimo? Uh,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 a konszenzust a tagállamok között. A Dėl darbuotojų komandravimo direktyvos e, norėjau paklausti ar ir susijęti tai taip pat su klausimu dėl prioritetų. Ar, ar bus imamasi naujų prioritetų, ką jūs planuojate savo ruoštų daryti, kokius tikslus esate numatę per būsimus kelis mėnesius. Ir čia kalbu ne vien tik apie žmonės su negale, bet e, apskritai apie visus ES gyventojus, nes prieinamumas prie prekių ir paslaugų, pavyzdžiui, yra bendro pobūdžio klausimas. Ačiū. Toliau panas Enifei. Ačiū, ponė pirmininkė. Ministrė, tikrai džiugu matyti jūs čia, po to, kai matėmės jau ir Bratislavoje prieš vos keletą mėnesių. Ačiū Jums už pastabas ir komentarus. Matyti, kad daug yra sričių, kur norima bendradarbiauti. Aš pats norėčiau paklausti dėl galimybės įsteigti ES mastu galiojantį nedarbo draudimą, kad būtų galima atsižvelgti į asimetrinius e, ekonomikos sviravimus ir šokus. Turime vieną bendrą valiutą ir siekiame sanglaudos, taigi tai galėtų būti irgi viena iš priemonių. Ir kaip tik e, yra komisijos labai įdomus pasiūlymas to klausimu pateiktas, remiantis dabartinėmis sutartimis. Tokia schema tikrai būtų iš makroekonominės pusės e, naudinga, bet taip pat ir politinių požiūrių labai e, svarbi priemonė parodanti, kad ES rūpi jos piliečiai. Norėtųsi išgirsti, ar Slovakija, kaip pirmininkė, ketina organizuoti diskusijas tais klausimais, e, taip pat įtraukti ir mus, Europos parlamentai, e, galimybių finansuoti tokią programą aptarimą. Dėkoju, ponė ministrė. Ačiū, toliau Xavi López. Bienvenido, uh, ministro, le agradecemos que usted. Ačiū pirmininkė. Sveiki, ministrė. Malonu sustikti su jumis. Mano klausimas būtų apie skaitmeninimą. Jūs tai minėjote savo pasisakymę. Reikia įvertinti mūsų konkrečią strategiją. Mes šią klausimą svarstome. Daugelis tai laiko grėsme rinkai sakoma, kad E, grėsmė kyla 15 milijonų darbo vietų. Čia ne tik skaitmeninimas ir kiti reiškiniai ekonomikoje turi poveikį, kuris apskritai įvertinant e, yra pozityvus ekonominiam augimui ir panašiai, tačiau yra didelės visuomenės dalis, kurios, kurios pralaimit šiems procesams vykstant, nors galbūt bendras poveikis yra pozityvus. Tačiau matome, kad tie žmonės, kurie dėl to pralaimi, reaguoja per rinkimus. Tai klausimas yra, klausimas yra kaip daugiausia panaudoti skaitmeninimo pozityvų poveikį, stiprinant bendrąją rinką, stiprinant e, priekybą, bet ir tuo pačiu išlaikant padarios darbo sąlygas darbuotojams. Komisija, atrodo, rengia strategiją šio klausimu, tačiau norėtume, kad konkrečios idėjos jūsų pirmininkavimo metu būtų įtrauktos, kad būtų parengti tam tikri kompensaciniai mechanizmai šioje strategijoje. ponas Balas, ponė ministrė, jau kalbėjomės su Prancūzijos darbo ministru ir uždaviau klausimą apie tai, kas vyksta dėl kontrolės, pavyzdžiui, Prancūzijoje dėl e, darbo, darbuotojų laisvo judėjimo, e, komandiruotų darbuotojų judėjimo kontrolės. Jis sakė, kad E, šios užduoties e, dydis yra kur kas didesnis negu manyta ir įmonės, kurios nesilaiko įstatymų, jų yra daugiau negu manyta. Ir manau, kad jis yra teisus, nes trūksta Europoje e, koordinavimo kontrolės srityje. Tačiau yra viena paprastų E, veiksmų, kurių būtų galima greitai imtis. Aš norėčiau e, sužinoti, kokias jūsų planai šioje srityje, e, nes reikia apie tai diskutuoti su kitais darbo ministrais šiais klausimais, nes reikia geresnės koordinacijos šioje srityje ir reikia žiūrėti, kas kliudo Europos taisyklių gyvenimui šioje srityje. Ačiū. Toliau pana Rankė. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju ministrė. Aš esu čia. Ačiū ministrė, kad atvykote pas mūsų, į mūsų komitetą. Aš ką tik grįžau iš Bratislavos ir esu labai e, susijaudinus matydama čia ir Slovakijos ministrą. Turiu du klausimus. Manau, kad vienas iš dalykų, supra, kurio supratote klausantis mano kolego, tai yra darbuotojų komandiravimo direktyvos peržiūra kelia daug klausimų. Ir e, šiame komitete yra daug skirtingų pozicijų. Mes norime išvengti to, kad e, neatsirastų susiskalimas tarp rytų ir vakarų sąjungos šalių. Ir aš e, norėčiau paprašyti to, kad taryboje, taip pat ir dirbant su nacionaliniais parlamentarais, ne tik iš tų parlamentų, kurie patikė geltonąją kortelę, bet ir iš kitų parlamentų, kurie to nepadarė. Aš manau, jūs, pirminkaujantį šalis iš Centrinės Europos šalies, turite labai svarbu vaidmenį moderuodami šią diskusiją, kad būtų išvengta to susiskaldimo, susipriešinimo. Antras klausimas yra dėl jaunimo užimtumo iniciatyvos. Labai apsidžiaugiau girdėdama, kad jūs manėte marginalizuotų bendruomenių jaunimo klausimą. Vienas iš dalykų, ką mes aptarėme čia komitete ir su jaunimo organizacijose, organizacijomis, kad reikia labiau nukreiptų veiksmų marginalizuotų grupių atžvilgių, pavyzdžiui, Romų, kaip jūs minėjote. Norėjau paklausti, ar pirmininkauti valstybė remtų tokius aspektus aptariant jaunimo iniciatyvos aptarimą. Ir paskutinis mm, pasisakymas Helga Stevens. Dank u wel, voorzitter. Dank u, collega's. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegams. Man labai įdomu sužinoti, kaip jūs, kaip pirmininkaujate valstybė, sieksite pažangos darbuotojų komandiruočių direktyvos. Žodžiu, tai labai sudėtinga tema mano šaliai, be kitų. Taip pat prieinamumo aktas yra svarbus. Kaip suprantu, jūs norite E, mažinti finansinės administracinės naštas e, mažoms ir vidutinėms įmonėms, tačiau tiesą sakant, aš to nesuprantu, nes ryšys tarp šių dviejų dalykų man nėra akivaizdus. E, jeigu paimsime MVI, bet kokią mažą bendrovę ar e, parduotuvę, kurie prieinama visiems, skaitant žmonės, žmonėms su negale, ar Tai reiškia, kad bendrovė gaus daugiau pajamų, didesnį pelną. Taip, taip, tai yra aišku visiems. Kai kalbam apie prieinamumo savoką, tai iš pat pradžių tai turi būti dizaino dalis. Jeigu jei žiūrėsime į išlaidas, pradinės išlaidas, tai jos yra menkos. Pavyzdžiui, Junktinėse valstijose, Junktinių valstijų pavyzdys rodo, įrodo, kad, e, kad tai yra įmanoma. Norėčiau išgirsti, paaiškinim, ką jūs turėjote galvoje, sakydamas administracinių ir finansinius naštos ma mažinimas. Nes reikia vengti bet kokių pasteisinimų, dėl ko versama, dėl priima, tvirtinant e, prieinamumo aktą. Ačiū visiems kolegoms, gerbiamas ministrė, matote, mums rūpi daug įvairių klausimų. Būtume turėję daugiau laiko, tai ir klausimų dar žymiai daugiau būtumėte sulaukęs. Bet dabar štai žvelgiu į laikrodį. 22 minutės. Mėginkite, kiek įmanoma, atsakyti, atsakyti į užduotus klausimus. Labu. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad esu maloniai nustebęs išvykdamas iš Slovakijos išgirdau kelis žurnalistus ir politikus sakant, kad atvykus į Briuselį viskas bus tuščia, visi dar bus atostogose, todėl aš esu maloniai nustebęs, kad yra žmonių, kurie tikrai domisi mūsų bendromis temomis ir Slovakijos pirmininkavimo prioritetais. Tai iš tikrųjų yra labai pozityvus signalas savaime. Ir tai iš tikrųjų yra gera pradžia, siekiant pakeisti uh, Europos piliečių, ES suvokimą. Vienas iš mūsų pirmininkavimo tikslų yra būtent pakeisti tai. E, klausimų buvo daug ir turiu atsiprašyti, turbūt nesugebėsiu visiems konkrečiai atsakyti individualiai ir turėčiau daugiau pakalbėti apie prioritetus ir taip atsakyti jūsų klausimus. Jeigu būtų papildomų klausimų, aš mielai pakalbėsiu detaliau. Turėčiau pirmiausia pasakyti, kad du metus prieš pradant pirmininkauti mes jau trejato rėmose Niderlandų, Slovakijos ir Maltos pirmininkavimo e, rėmose komunikavome apie tai pusę metų yra labai trumpas laikotarpis, kad pradėtum svarstyti dokumentą ir užbaigtum tą svarstymą. Todėl aš tai pabrėžiau savo žanginėje kalboje, kad norime būti konkretus, norime aiškiai pasakyti, ką norime padaryti, tačiau kitą vertus mes tiesiog tęsime kolegų pradėtą darbą. Turime tęsti jų veiksmus, jų darbus. Ir, aišku, kolegos iš Maltos sakys tą patį. Aš mielai norėčiau pakalbėti su Maltos ministru taip pat, nes daugelis klausimų nebus užbaigtas svarstyti mūsų pirmininkavimo metu ir jos reikės perduoti Maltai. Galbūt reikėtų pradėti nuo klausimų susijusių su e, siekiais pakeisti suvokimą apie Europos Sąjungą. Ir galbūt atsakysiu į klausimą, kaip mes ketiname tai daryti. Aš asmeniškai manau, ir tai yra oficiali e, Slovakijos, priimkančios valstybės pozicija, kad institucijos turi kur kas labiau priartėti prie piliečių. Slovakijai prioritetai teisėkuros ar neteisėkuros pagristi tuo faktu, kad Slovakija rengs įvairius renginius ir konferencijas e, Slovakijoje šią temą. Tos konferencijos leis visiems dalyviams aptarti šios klausimus ir tų diskusijų rezultatus e, parduoti ne tik Slovakijos, bet ir bendrai ES visuomeniai turime padvigubinti pastangas šioje srityje. Tai darome juk tikslingai. Mes turime tai aptarti kur kas detaliau ir pateikti konkrečių rezultatų. Girdėjau labai pozityvių atsiliepimų apie neformalius e, renginius, kuriuos rengsime ir skaitmeninimo tema, skaitmeninimo poveikio e, aptarimas žmonėms yra gerai parinkta tema. Čia kalbam apie poveikį darbo rinkoms, darbo įstatymams. Jau dabar žinome, kad 90 procentų dalyvių yra patys ministrai. Tai rodo, kad ši tema yra labai aktuali visose valstybės narėse. Ji tokia išliks ir ateityje. Labai svarbu čia ieškoti atsakymo konkrečiau. 20 metų politikoje aš per neformalią ministrų tarybą bandžiau surinkti išvyką į gamiklas ir pažiūrėti, kaip pasikeitė sąlygos įdėkus robotus e, tokiuose gamyklose, kiek dirbo žmonių ten anksčiau, kiek buvo atleista ir kas jiems atsitiko toliau. Kitas pavyzdys, kaip mes siekime priartėti prie paliečių, yra toks. E, mano kolegos pritarė tokiai iniciatyvai, galbūt tai kažkas naujo, tačiau turint galvoje tas, tuos siekius, kuriuos mes savo išsikėlėme, yra labai svarbu praktiškai į viską pažvelgti. Norime susijęti teoriją ir praktiką. Taigi mes nuvykome, nuvykome į konkrečią gamyklą ir pasižiūrėjome, kaip žmonės susidaroja su tuo perinamojo laikotarpiu. Manau, kad toks požiūris yra teisingas. Čia jau yra iš dalies mano atsakymas į kai kurios klausimus. Žinoma, mes pirmiausia norime priartėti prie piliečių, o tai yra. Tai tinka visoms Europos institucijoms, skaitant Europos parlamentą. Lygiai taip pat kaip nacionalinių lygmenių, Europos lygmenių matome, kad socialinis dialogas yra labai svarbus, be socialinio dialogo labai sunku rasti bet kokį kompromisą. Todėl klausimai e, susijęs su direktyva yra labai svarbus. Europos profsąjungoms e, esu sakęs, kad surenksime konferenciją Bratislavoje direktyvos temomis ir mes lauksime socialinio dialogo su jomis. Žinoma, ne visi darbdaviai vienodai vertina direktyvą, kaip ir, pavyzdžiui, profsąjungos. Kai kurie balsai Vokietijoje sako, kad visa direktyva yra visiškai nereikalinga, nenaudinga. Turime atvirai apie tai pasikalbėti. Visos įvairiausios nuomonės rodo, kad mums reikia bendrai, atvirai apie viską kalbėtis. Ir tai bus viena svarbiausių mūsų pirmininkavimo temų. Nepriklausomai nuo to, ar mums pavyks ar nepavyks užbaigti diskusijas mūsų pirmininkavimo metu, mums tų diskusijų reikia. Aišku, mes norėtume, kad direktyva pasiektų tokį etapą, kad ji būtų e, įmanoma įgyveninti realiai, kai dėl konkrečių veiksmų, tai pirmiausiai turime palaukti komisijos sprendimo po 11 geltonųjų kortelių pateiktų valstybių narių subsidirumo pagrindų E, reikia palaukti darbo grupės e, darbo rezultatų ir po to tvirtinti reikalingas priemonės. Aš jau minėjau mūsų rengiamas konferencijas pirmininkavimo metu e, skirtas šiai temai. Jeigu analizuotume, pavyzdžiui, Višegrado šalių situaciją, kai sutinka keturi ministrai, viena iš temų visada yra ši direktyva ir mes džiaugiamės galimybę aptarti e, tą direktyvą ir, ir rasti bendras pozicijas. Birželio mėnesį e, dalis šios problematikos buvo pakeista, galbūt reikėjo mums palaukti aš, pusę metų, 8-9 mėnesius, Galbūt kai kurios valstybės narės būtų apsigalvojusios. Nes tai yra žingsnis į nežinomą sritį, prieimame sprendimus, nežinodami iš tikrųjų, koks bus poveikis praktikoje. Man atrodo, kad tokių problemų mes anksčiau Europoje nesame matę jeigu galima būtų sakyti, naujosios ir senosios, taip vadinamos valstybės narės, labai jų pozicijos smarkiai skiriasi. Todėl nieko primesti valstybėms narėms negalime. Dialogas, atviras bendravimas, bendravimas su socialiniais partneriais ir klausimasis tų šalių pozicijos, kurioms tai kelia daugiausia problemų. Yra svarbiausia ieškant kompromiso direktyvos tvirtinimo kelyje. Aš neturiu abejonių, kad direktyva yra reikalinga. Tačiau labai svarbu visų pirma rasti kompromisą dėl direktyvos turinio. Kalbantis e, apie šios reikalus su Europos komisija, pirm, e, su ponu Junkeriu, ponia Tyson, būtent E, pirmiausia, buvo kalbama apie šią direktyvą, apie darbuotojų komandiravimo direktyvą. Tai rodo, kokia svarbi yra ši tema. Jeigu ne prieštarausite, norėčiau pakalbėti apie dar septynis konkrečius punktus, bandant atsakyti į konkrečius jūsų užduotus klausimus prieinamumo aktas. Svarbiausia signalas čia, kuris svarbus Slovakijai, yra galimybė užtikrinti bendrą prieinamumą. Tuo mes būtent norėtume pasiekti taryboje Šio pasiūlymo esmė yra labai sudėtinga, tam reikia daug koordinavimo ir konsultacijų, e, taip pat ir atskirose valstybės narėse, todėl pirmininkaujantys šalis mano, kad bendras bendradarbiavimas, įskaitant ir bendradarbiavimą su Europos parlamentu, yra labai svarbus veiksnys siekiant pažangos šioje srityje, todėl aš džiaugiuosi matydamas, kad toks bendradarbiavimas jaučiamas, jis egzistuoja ir mes tikimės, kad jis e, pasireikš per e, įvairius žingsnius, dirbant su komisija ir taryba. Ta pati galima pasakyti apie kitus klausimus čia išsakytus. Europos semestras yra apima daug konkrečių dalykų, kai kuriuose sritise kai kurie lūkesčiai pasikeitė, pavyzdžiui, po Brexit. Daug tikiuosi iš Bratislavos ES vadovų susitikimo. Sugavęs informacijos, kad mūsų ministras pirmininkas kontaktuoja su tais lyderiais ir turbūt e, realu tikėtis atsakymų į daugelį klausimų, įskaitant ir tokius kaip parama jaunimo užimtumui. Tai yra be, juk vienas prioritetų. Tai bus e, viena iš svarbiausių klausimų ir per vadovų susitikimą Bratislavoje, ne tik Brexit. E, ką daryti toliau? Pavyzdžiui, galbūt per pozityvę diskriminaciją būtų galima kažko pasiekti. Darbuotojų komandiravimas. Aš jau minėjau nemažai dalykų susijusių e, su šią temą. E, ir aš esu optimistas. Manau, kad e, Jeigu sakytume, kad gruodžio mėnesį jau darbas direktyva bus užbaigtas, tai būtų per daug drąsų turbūt. Tačiau aišku, kad reikės kalbėtis su ekspertais, su socialiniais partneriais, kurių nuomonė čia yra labai svarbi taip pat. Tačiau mes Slovakijoje giname savo nacionalinę poziciją, žinoma, bet taip pat stengiamės pirmininkavimo metu šią temą plėtoti siekiant sėkmingos užbaigimo, tai yra patvirtinimo. Kai dėl socialinių ramščių ir socialinių teisų, tai šioje srityje tikiuosi, kad mums pavyks patvirtinti bendrą, bendrąją požiūrį. Ir kaip e, esu sakęs e, žanginėje kalboje. E, kitas, kita tema e, įgūdžių darbo tvarkė, apie tai buvo kalbėta Bratislavoje, taip pat čia reikia skirti daug dėmesio, nes sąlygos darbo rinkoje keičiasi labai greitai ir čia tai susiję ir su skaitmenimu, mokymus visą gyvenimą ir taip toliau. negalima būti patenkinti, ką turime šiuo metu, jeigu pažvelgsime istoriją, ludistų judėjimas. Na, tai negalime elgtis taip pat, turime sistemingai renktis pokyčiams, e, kurie mūsų laukia. E, jeigu skaitmenimo e, įtakoja žmonės praras darbą, tai reikia juos apmokyti dirbti kitokį darbą. Reikia elgtis taip, kad mūsų veiksmai dėrėtų su naujų technologijų ateitimi. Ateimu mes atlikome analizę, atlikome atlikų tyrimus šioje srityje. Ir per ateinančius keletą mėnesių galbūt atsiras tam tikrų rekomendacijų šiais klausimais. Nes Bratislavoje buvo kalbama apie tai, kad e, apie 400 milijonų žmonių gali patirti skaitmenimo poveikį ir turime tam pasirengti. Dobre, tu buvo povedané. Vienas dalykas - socialinio saugumo sistemos, jų koordinavimas ir derinimas. Labai teisingai buvo pasakyta, kad na, mes kaip ir laukėme breksito, bet jeigu breksito situacija nebūtų susiklosti tokia taip, kaip susiklostė, tai aišku, viskas būtų buvę kitaip. Bet dabar yra taip, kaip yra ir lyderiai turi pateikti aišku ir tiesioginį atsakymą, kokie bus mūsų santykiai su Junktinė karalystė. O dabar socialinio saugumo sistemų koordinavimas e, turi vykti ir visi tie pokyčiai, aišku, juos reikia atsižvelgti ir visi tie pokyčiai, taip, tai yra susijęs su Britanijos referendumu. Jaunų žmonių įdarbinimas, aš iš dalies jau apie tai kalbėjau. Šiuo metu mums labai svarbu tęsti ir toliau teikti paramą ir bandyti siekti daugiau finansinių išteklių lėšos galbūt bus perkeliamos į kitas sritis. Tarkim, jeigu 24 procentai būtų Matome, kad e, dabar maždaug 24 procentai, tai yra vis tiek šiek tiek jau mažiau nei prieš dviejų su pusę metų. Ir taip pat labai svarbu, kad šis projektas, kad būtų įvertinamas jo veiksmingumas. Mes kalbame tik apie tuos projektus, kurie duoda ilgalaikių rezultatų. 84 procentai jaunų žmonių, kurie buvo įdarbinti per šių lėšų panaudojimą ir per šios projektus, tai iš tiesų taip vadinamasis motivacinis laikotarpis Čia yra labai, svarbus, labai svarbu, kad tos 94 procentai jaunų žmonių liko šiose darbo vietose net be specialios e, paramos. Tai aš manau, kad labai svarbu ir toliau gyvendinti šį projektą, nes tai yra ir liks labai svarbių prioritetų mūsų pirmininkavimo metu. Taigi aš tikiuosi, kad šiek tiek keisis pinigų srautai ateinančių metų ir jų paskirstimas. Na ir aišku, aš gal negaliu išsamei atsakyti visus iškeltus klausimus, taigi pirmininkė, galbūt jeigu reiks išsameu pakomentuoti tam tikrus klausimus, aš esu pasirengęs tą padaryti. Na ir daug teisėkuros pasiūlymų nebus, manau, pristatyti mūsų pirmininkavimo metu. Yra tų tokių, kurie yra rengiami Na ir spalio mėnesio socialinių reikalų ministrų taryboje aptarsime juos ir prasidės įgyvenimo procesas. Taigi specialistų konferencijos ši, iš tiesų irgi bus labai svarbios, ypatingai tos, kurios bus rengiamos Bratislavoje. Aš noriu, kad mū, ta visa informacija būtų kuo galima ties, ar, greičiau ir efektyviau pateikiama piliečiams, kad jie suprastų, kaip, kaip veikia ES institucijos ir koks yra jų vaidmuo. Ačiū. Gerbiamas ministrė, ačiū Jums už išsamius atsakymus. Tikėkime, kad tai ne paskutinis mūsų susitikimas su Jumis per Slovakijos pirmininkavimą. Dabar balsuosime dėl savo pozicijos dėl 2017 metų biudžeto savo baigiamosiose pastabose, net apie tai užsiminėte. Turime tarybos siūlymą su daugybė vietų, kur siūloma mažinti lėšų skiriamų kiekį ir ypatingai būtent užimtumo srityje, kovos jaunimų nedarbų srityje. Tai mums atrodo labai opu. Ir girdėjote, kad daugelis komiteto narių išsakė tą mintį, jog turint galvoje susidariusius iššūkius, norėtųsi turėti daugiau tam skiriamų išteklių. Kaip be būtų, kaip be, kaip be, be atrodys rezultatas balsavimo, norime visgi pasakyti, kad tikslas turėtų būti siekti kiek įmanoma geresnio finansavimo, kad neprarastumėm dar daugiau būsimų ES kartų. Ačiū Jums, ponė ministrė. So, dann machen wir einen kurzen Break. Tai dabar trumpa pertraukėlė.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 Turime balsavimo sąrašą ir galime pradėti. Pirmiausia, D5677 kompromisas. Balsuojame, kas už, prieš, priimta. Toliau E kompromisas 5678 už, prieš, priimta susilaikė priimta. 5602 už prieš. Pasitikrinsime elektroniškai. 5602. Ar visi balsavote? frakcijoje vienu balsu per daug. Dabar. Jau gerai. Taip. Tas balsas atsiimtas, taigi atmesta. Marin Haken, prašau, atleiskite pirmininkę ir, ir atsiprašau ir visų komiteto narių. Pamiršau balsavimo kortelę savo. Nuoširdžiai atsiprašau ir tiesiog turėkit tai omenyje. Ir aš patys tenksiu nebepamiršti savo kortelės kitus kartus. Pasitaiko, žinoma. Yra nutikę ne vienam, taigi galima atleisti, bet tik vieną kartą atleidžiam vienam nariui. Bet rezultatas nepasikeistų dėl to. 5602 pakeitimas atmestas. Tada balsuojame dėl 5657. Už. Prašau balsuoti. Prieš. Atmesta. 5. 603 už prieš reikės pasitikrinti, prašome balsuoti elektroniniu būdu dėl 5603. Ar visi balsavote? Taip. Atmesta. 5604 dabar. Už. Prieš. Man regis atmesta, bet paprašysiu, kad patikrintume rezultatą. Balsuojame dėl 5604 elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas, atmesta. 5637 už, prieš, susilaikė, priimta. 5605 dabar už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime elektroniškai, balsuojame dėl 5605, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas Baigiamas. Atmesta. 5622. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 5638. 5638 dėl pastabų remarks. Už prieš susilaikė priimta. 5606 už prieš susilaikė priimta. 5607 už prieš man atrodo atmesta bet pasitikrinkime elektroniškai. 5607. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas atmesta. 5640. Už. Prieš. Gal iš karto ir tikrinkimės. Bus aiškiau. 5640. Ar visi balsavote? Tuomet baigiame balsavimą. Atmesta. Kompromisas A5674 už. Prieš susilaikė priimta. 5659 už prieš Sus atmesta. 5609 už. Prieš. Susilaikė priimta. 5610 už. Prieš. Pasitikrinsime. 5610. Dėl jo balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Atmesta. 5639. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 5611. Už. Prieš. Bijau, kad atmesta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu 5611. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigiamas. Atmesta. B kompromisas 5675 už prieš Tikriausiai panaši dauguma vėl, bet pasitikrinkime dėl visako elektroniniu būdu. Kompromisas B5675. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Mm, kompromisas B atmestas. Dabar balsuojame dėl 5633. Pakeitimo, kas už, prieš. Manyčiau atmesta. 5, 6, 60 už, prieš susilaikė priimta. Dabar 5-6, 5-9 iki 5-6. Taip toliau atkrenta. 5-6, tuomet 3-6 už prieš atmesta. 5-6, 13, 13 dabar už prieš Ne, 5, 6, 13. Taigi dar kartą 5, 6, 13. Už, prieš, susilaikė. Priimta 5, 6, 14. Už, prieš, susilaikė. Priimta 5, 6, 15. Dėl skaičių už, prieš, susilaikė susilaikė priimta. 5615 remarks pastabos su žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaikė priimta. 5617 už prieš susilaikė. Man atrodo priimta. Paprašysiu pasitikrinti. Kažkaip ne visada matau aiškiai iškeltas rankas. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigiamas, priimta. Aiškia dauguma, būtų buvę galima ir matyti. 5662 už, prieš, atmesta. 5662, bet dabar dėl remarks pastabų, už, prieš, susilaikė Atmesta. 5618. Dėl skaičių figės už prieš susilaikė. Priimta 5618 dėl VMAX dalies už prieš susilaikė. Priimta 5668 už prieš susilaikė atmesta. Dabar kompromisas C. Ne, 5, 6, 19, atleiskit, 5, 6, 19 už prieš susilaikė priimta. Kompromisas C 5676, kas už prieš susilaikė priimta. 5642 už prieš susilaikė atmesta 5621 už prieš susilaikė priimta 5623 už prieš susilaikė priimta 5673 už prieš susilaikė atmesta 5629 už, prieš susilaikė priimta 5656. Jau atkrito 5631 dabar, ar ne? Tai 5631 už. Prieš susilaikė priimta. Toliau 5632 su žodiniu pakeitimu dėl skaičių figės už prieš susilaikė priimta. 5632 dėl pastabėjimų kartu su žodiniu pakeitimu už prieš susilaikė priimta 5635 už prieš susilaikė priimta 5643 už prieš susilaikė priimta 5651 už prieš susilaikė priimta. 5655 už prieš susilaikė priimta. 5663 už prieš susilaikė atmesta. Kompromisas F. Už prieš susilaikė, priimta. Tuomet visi kiti pakeitimai atkrenta, o galutinis balsavimas nereikalingas, kadangi tai yra balsavimas dėl atskirų pozicijų. Taigi, baigėme balsuoti. Ačiū visiems. Ir dabar periname prie kito balsavimo. Ir tik vienas sąrašas. Įgyventinamo pobūdžio sustarimas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 bet tokio 8-9 eilučių ilgio pavadinimo retai kada sutiksi. Įdomu. Taigi 12 darbo atvarkės punktas. Ir tai yra pirmas. Pirma dalis, 12 pakeitimas už prieš susilaikė, man atrodo, atmesta, bet pasitikrinkime. Ar visi balsavote? Tada pasižiūrėsim. Atmesta E kompromisas. Už, prieš, susilaikė priimta. 16. Kompromisas už prieš. Man regis Atmesta, jeigu niekam nekyla bejonių, toliau 19 už. Prieš. Gal pasitikrinkim dėl 19. Per mažai. Man čia buvo iškeltų rankų. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 26-26. Tai atmestas. 20 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta, A kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta, B kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta, C kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta priimta, D kompromisas už prieš susilaikė priimta. Septintas pakeitimas. Ne. Mano klaida, atleiskit. Baigėme jau balsuoti, galim perėti prie galutinio balsavimo. Taigi elektroniniu būdu balsuojame, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Taip. Vadinasi, balsavimas baigiamas. 46 už, 6 prieš niekas nesusilaikė. Sveikinimai pranešėjai. Rezultatas bus pridėtas prie pranešimo teksto, jeigu niekas neprieštarauja, ne? Tomas man, ponė pirmininkė, padėkojom ką tik pranešėjui, rengusiam šį pranešimą, bet manyčiau, kad ir mm, bendro biudžeto klausimų rengusiam pranešimą pranešėjui ponui Tomas Hendel reikėtų nuoširdžiai padėkoti. Ačiū. So, dann kommen wir zum Tagesordnungs. Ir dabar 13 darbo atvarkės punktas. Europos aviacijos strategija. Ole Kristensen yra pranešėjas, bet nenorėdamas, kad jam reikėtų reikti ir šaukti pristatant nuomonės projektą, prašyčiau visų, kas nenorite dalyvauti posėdyje, kuo greičiau palikti salę. Bet kas nors pasiklausyti galėtumėt likti dar. So, Luftfahrtstrategie. Taigi, Europos aviacijos strategija. Ole Kristensen mus, mums pristatys reikalus. Ačiū, pirmininkė nuomonės projektas transporto komiteto pranešimui dėl aviacijos strategijos Europai rengiamas e, per e, bendradavimą ir palaikant dialogą su įvairiomis pusėmis dirbančiomis civilinės aviacijos e, gamintojų, oro linijų, darbdavių organizacijų, profsąjungų ir akademinių darbuotojų atstovais. Aš su suinteresuotinės pusėmis aptariau tai, kaip užtikrinti geras darbo sąlygas Europos aviacijoje ir paskaičiau jų nuomonę pateiktą komisijos komunikatui. Ir tuo pagrindu galiu pasakyti, kad yra didelis sutarimo laipsnis tarp įvairių suinteresuotų pusių. Visi sutarė, kad mes turime siekti daugiau ir turime spręsti nesažingos konkurencijos Europos aviacijoje problemą kad užtikrintume tvarę ateitį šiam sektoriu ir išlaikytume aukštos kokybės darbo vietas ir augimą Europoje. Aš, kaip pranešėjas, norėčiau parengti konstruktyvę nuomonę su konkrečiais pasiūlymais ir paraginti imtis veiksmų, kad užtikrintume tą sąžingą ateitį Europos aviacijai. Projekte kalbame apie penkias temas, kurios reikia spręsti, kad tai pasiektume. Pirma, socialinis dialogas stiprus nepriklausomi socialiniai partneriai ir socialinis dialogas yra labai svarbu, turime reikalauti, kad, kad būtų vykdomas konsultacijų procesas ir būtų stiprinamas socialinis dialogas šioje srityje. Aš manau, kad e, profsąjungų mažėjimas yra grėsmė socialiniam dialogui, todėl reikia užtikrinti teisę į dalyvavimą profsąjungas e, išliktų. Antra tema yra naujas, nauji verslo ir užimtumo modeliai, kurie atsirado per pastarį dešimtmetį. Nors kai kas e, yra naudojami daug didesniam e, lankstumui pasiekti, kiti tiesiog naudojami tam, kad būtų panaudojamos plankesnės taisyklės, tai šiandien tai ten. Mes turime tai sustabdyti, reikia bendrų taisyklių, nes tai turi e, bet blogo poveikia ir tiek konkurencijos sąlygoms, ir saugumo standartams, todėl tai aš siūlau tarp kitų iniciatyvų, uždrausti nuladėlės valandos e, kontraktus. Taip pat reikia patikslinti namų bazės principą. Trečia tema yra vertin, aviacijos sutarimas trečios našlėmis. Čia turime reikalauti, reikia laikytis žmogaus teisų ir pagrindinių TDO konvencijų. Ketvirta tema yra moksliniai tyrimai ir švietimas. Visos aviacijos aviacijos vertės grandinė priklauso nuo e, mokslinio tyrimų, švietimo, įgūdžių. Na ir paskutinis dalykas - sveika ir sauga. Turime garantuoti visiems e, darbuotojams sveikas, e, saugias darbo sąlygas, nepriklausomai nuo bendrovės dydžio. Užimtumo vieta vežimo vietos ar sutarties, darbo sutarties. Aš pateiksiu pateikimą, reiškiant pritarimą idėjai, kad visi orlaiviai būtų prižiūrimi nuolat. Taip pat pateiksiu keletą pakeitimų, nes apimtis nuomonės yra labai ribojama ir aš lauksiu kolegų komentarus, indėlį ir lauksiu konstruktyvaus bendradavimo su kolegomis. Ačiū pirmininkė. Ačiū, Ole. Tada pradėkime diskusiją. EPP frakcija pirmiausia, Petra Libet Koch. Ačiū. Pone pirmininkė, norėčiau pirmiausia pranešėjai Olei Kristinsenui padėkoti už labai gerai parengtą nuomonės projektą. Iš tiesų, čia gana kontroversiškų ginčių turime tarp skirtingų komitetų ir džiugu, kad pavyko susitelkti ties svarbiausiais dalykais. Čia ir man atrodo, kad pagrindiniai aspektai jau paminėti, todėl tai bus geras pagrindas dirbti mums toliau ir man atrodo, kad nuo tada, kai praėjusio šimtmečio 10-metyje buvo liberalizuotas aviacijos sektorius, e, itin išaugo konkurencija aviacijos sektoriuje ir daugelis aviacijos įmonių turi e, kovoti už būvį pasaulinės konkurencijos e, kontekste. Ir naujoji aviacijos strategija komisijos orientuota į stiprinimą ES aviacijos pramonės ir um, Taip pat siekiama užtikrinti keleivių keliaujančių oro transportų saugumą. Su to be abejo glaudžiai susijusios ir darbo sąlygos šiame sektoriuje. Atsirado naujų modelių, vadinamųjų mokėk ir skrisk, arba mm, kitokių, kurie yra taikomi, tačiau tokie įdarbinimo modeliai, nors ir nėra įprasti, neturėtų būti būtinai draudžiami. Tiesiog reikia numatyti reikiamas socialinės garantijas. Džiugu, kad penktame punkte yra atkreipiamas dėmesys į aukšto lygio judumą, mobilumą šiame sektorijoje dirbančios menų, kad atkreiptas dėmesys į pagrindinės buvimo vietos, kriterijų ir tai, kad reikia nuspręsti, kokiais atvejais, koks kriterijus taikomas. Sveikiname taip pat ir perinamą laikotarpį numatytą, kad ne iš karto būtų taikomas dokumentas, nors mes jau dabar matyti kai kurių reglamentavimo spragų, kurias dar reikės pašalinti arba konkretizuoti kai kurias nuostatas. Todėl siūlyčiau vykdyti testinę stebėseną glaudžiai bendradarbiauti komisijai su valstybių narių atitinkamomis priežiūros institucijomis, kad būtų sukurtos geresnės darbo sąlygos dirbantiesiems aviacijos sektoriuje. Dar taip pat reikėtų didesnį dėmesį atkreipti į švietimą ir mokymą. Man čia per mažai pasakyta tuo klausimu aštuntame punkte nuomonės projekto. Reikia, kad darbo jėga šiame sektoriuje įdarbinama būtų aukštos kvalifikacijos ir dėl to norėtųsi, kad švietimas ir mokymas būtų modernizuojami, galvojant apie visus aspektus su to susijusius, galvojant ir apie naujų kvalifikacijų steikimą. Nesvarbu, ar tai ar eitų kalba apie dronus, apie naujus, naujo pobūdžio orlaivius ar apie kitus mm, aspektus. Taip pat pateiksiu dar ir kitų pakeitimų raštu. Ačiū. Dabar Kosmas Laskovski, EKR frakcija. Pana Zatovskio nėra? EKR. Niekas? Tada Alde mm, nėra įvardijusi savo pranešėjo. Taip. Ir vėl. Taip, taip, antras kartas šiandieną. Atsiprašau. Well, thank you, thank you, rapporteur, for... Pirmiausia, dėkoju pranešėjai už puiką darbą. Aš manau, kad diskusija bus vaisinga, nuomonė bus gera. Svarbiausia tikslai šios strategijos yra išlaikyti aukštą saugumą ir saug, e, išlaikant aukštos kokybės darbo vietas. Mūsų komitetas turėtų daugiau dėmesio skirti įdarbinimo ir darbo sąlygos, mokymo ir praktiniam darbui pilotų. Yra gerų priežasčių manyti, kad tam tikra Europos oro linijų praktika gali turėti neigiamo poveikio saugumui. Kai kurios e, bendrovės mokymus organizuoja pagal sistemą mokėk ir skrisk, kur e, pilotai turi mokėti už savo mokymą ir skraidimą. Ir jie menkai kompensuojami už viršvalandžius ir negali sumokėti už tokius mokymus. Jų Nuovargis visgi turi neigiamą poveikį saugumui. Komisija tačiau ginčia, kad kol kas jį nėra gavusi įrodymų, kad toks įdarbinio modelis turi poveikį saugumui. Tai yra abejotinas, tai pareiškimas. Toks modelis plačiai yra paplitęs ir buvo įrodyta, kad apie tipišką aviacijos sektoriaus įdarbinimo modelių ir Tai buvo paskelbta anksčiau. Tokias sistemos turėtų būti draudžiamas ne tik ES, bet viso, viso pasaulio mastu. Aš tikiuosi, kad, kad turint, svarstant šią strategiją mes galėsime aptarti mokymo e, ir pilotų darbo sąlygas detaliau. Ačiū. Rina Ronjakari Firigue. Rina Ronjakari, GUE frakcijos vardu. Ačiū pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už gerą išeities tašką mūsų darbe. Manau, kad mes sutarėme dėl įvairių problemų, kurios. E, tačiau yra ir skirtumų mūsų analizėje. Nesu visiškai įsitikinusi, kad kai kalbame apie komisijos komunikatą, nes nepatikė aiškių ir specifinių pasiūlymų, kaip elgti socialinio dempingo problematiką. Situacija yra tikrai gana rimta. Parlamente, žimtumo komitete lankėsi įvairūs įdomus e, žmonės, kurie mums pasakojo, kaip jie nuvasajo dėl užimtumo situacijos, e, kaip pilotai dirba dažnai pavojingomis sąlygomis ir mums nerima kelia saugumas, O jie sako, kad jie tai, rizikuoja prarasti darbą, jeigu ką nors kritikuoja, todėl aš džiaugiuosi, kad pranešėjas sako, kad mums reikia kalbėti apie tokius e, nulinių valandų e, kontraktus ar mokėk ir skrisk e, darbinimo modelį. Ir aš norėčiau, kad mes ne tik rekomenduotume, o reikalautume, kad išeities taškas būtų tiesioginė oro linijų atsakomybė. ir tik specifinėmis situacijomis būtų leidžiami tokie kontraktai, nes kitaip bus problemų ateityje. Manau, kad turime e, apibrėžti, kas yra tas namų e, kriterijus, naminio oro uosto kriterijus. Aš taip manau, kad būtų gerai. Pirmiausia pasakyti, kad mes pripažįstame, kad reikia eiti į priekį rengiant ES teisės aktus, tačiau valstybės narės turėtų turėti daugiau galimybių ir kompetencijų kovoti su tokiais reiškiniais. Pavyzdžiui, kai kuriuose šalyse jau yra e, e, reikalavimai keliami bendrovėms prieš pradedant skraidyti. Valstybės narės turi steigti daugiau galimybę Yra įvairių priemonių, ko sudaroti su šiomis problemomis, tačiau lauksime dabar diskusijų ir tikiuosi, kad pasieksime nemažai. Dankeschön. Jetzt wäre dran Laura Acea. Laura Acea. Ir dabar turėtų kalbėti Laura Acea, bet jos nėra. Karimą Delį dar praleidau, atsiprašau. Karimą Delį turėjo kalbėti, bet ir jos nėra, taigi Pone Lamba, tu čia pakalbės. Medelija. Taip, aš šiandien pasakysiu vietoj Karima Dėly, kuri yra šešėlinė pranešėja. Ji irgi norėtų padėkoti pranešėjai už um, labai išsame nuomonę, kur kalbama apie pagrindinius aspektus, kur kalbama apie neužtikrintas darbo vietas. Tai yra mums labai svarbu, nes tai yra grėsmė saugumui aviacijos srityje. Sutinkame, kad pastarodė šimtmečių tokio darbo, tokių darbo vietų skaičius labai išaugo, tai dažniausiai nulinio, nulinių valandų sutartys ar kitokio pobūdžio ne, neužtikrintos darbo sutartys. Ir mes tam skiriame labai daug dėmesio ir norime, kad tokie nauji, nauji neužtikrintos darbo vietos tiesiog būtų ribojamos ir mažinamos, kad užtikrintume saugumą savo darbuotojams ir keleiviams. Taigi, kokį poveikį neužtikrintos darbo vietos vietos turi tokiems jautriems sektoriams kaip aviacija. E, turime apie tai kalbėti ir turime tikrai tra tragiškų pavyzdžių German Wings e, katastrofa praeitais metais. Taigi pritarėme nuomonės projektui, manome, kad yra puikus mūsų bendro darbo pagrindas. Džiaugiamės ypatingai, kad panešėjas akcentuoja, jog būtų iškertamas kelias tokioms sutartims, ketvirtame punkte apie tai kalbama, taip pat tiesioginis įdarbinimas, tai turi būti šios sektoriaus taisyklė, kad būtų vengiama socialinio dempingo. Taigi laukiame tolesnio darbo su pranešėju, tam, kad sektorius būtų sąžininkas saugus darbuotojams ir keleiviams, kaip ir turėtų būti. Ir aš dar savo ruoštų norėčiau pakomentuoti e, šios labai mobilius, šių labai mobilių darbuotojų padėtį, nes uh, kaip pastarį kartą peržiūrėjome socialinio saugumo koordinavimo priemonės, sužinojome apie vieną oro bendrovę, o ši oro bendrovė prieštravo, kad aš minėčiau jų pavadinimą šiame komitete. Ir nežinau, ar jie tyčia siekė su, sutelkti savo darbuotojus vienoje šalyje, kur buvo socialinės išmokos labai nedidelis. Taigi mums pavyko to išvengti suderinus socialinės apsaugos teisės aktus. Taigi mes turime labai aiškiai sužiūrėti tuos dalykus, kad būtų užtikrinamas nuseklumas tarp įvairių teisės aktų, kurie galiotų tokiems darbuotojams. Ačiū. Dankeschön. Ich glaube, Jean hat Ryanair er gemeint, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, jetzt, jetzt wäre Laura Agea. Dabar nebesu tikras, Laura Džėja turėjo kalbėti, jos nėra, tada panemila FDD ar ne? Nesupratau, ką sakėt, bet, bet matyt, reikia, reikia manyti, kad nekalbėsit ar? Na, nu, aš nekalbėjau. Prašau, ne, aš nenorėjau pasakyti, ponė pirmininkė, ačiū Jums. Ok, dann hab ich Marita Ulfs. Tada dar Marita Ulfskak sąraše, manau. Yes. Uh, thank you first of all to... Pirmiausia, Uliai parengus uh, šį pranešimą. Uliai. Tai yra klausimas, kurį turi būti spręsti mūsų komitetas, kai kalba eina apie oro transportą. Ir čia yra keli dalykai, kuriuos norėčiau akcentuoti. Uh, Europos komisija galėtų daugiau e, nuveikti aviacijos rytyje, ypač kalbant apie aviacijos strategijos socialinius aspektus, kurie yra per silpni. Puiku, kad komisija dabar ketina pagerinti socialinį dialogą, tai yra tas sektorius, kuriam reikalinga parama. Mūsų pilotai įgula, įgula dabar net negali susitelkti. Mes matėme užimtumos darbo sutartis, kur yra draudžiama jiems burtis į profsąjungas ar su jomis bendrauti. Tai yra nepriimtina, taip, taip čia pažeidžiamos tarptinės darbo organizacijos konvencijos. Bet mums, aišku, reikia daugiau faktų, daugiau įrodymų, mums reikia didesnio įsitraukimo kuriant gerą, geras darbo sąlygas šiame sektorije. Komisija taip pat galėtų šiam tikslui sustiprinti Europos aviacijos saugos biurą ESA. ESAI turėtumėme suteikti stipresnius įgaliojimus, daugiau išteklių, taip pat reikia peržiūrėti ESOS bazinį reglamentą, Mes negalime kalbėti apie saugumą, jei nėra geresnės europinės priežiūros. Ir buvo keletas tokių įvykių, kai nebuvo iš vis jokių nuobaudų aviacijos kompanijoms, kurios pažydinėjo tas nuostatas. Taip pat reikalingi minimalūs darbo sąlygų standartai šiame sektoriuje Europoje, kad bendrovės galėtų sąžininkai tarpusavėje konkuruoti. Čia buvo viena įmonė, e, bendrovė min, paminėta. Ir čia būtų tik tai vienas pavyzdys, kai bendrovės neveikia laik, pagal sąžininkos konkurencijos sąlygas. Ir galiausiai mes turime užtikrinti, kad tiesioginis įdarbinimas būtų susijęs su įprastinėmis darbo sutartimis mes turime išplėsti reikalavimus, 50 procentų darbuotojų turi būti tiesiogiai darbinami šiame sektoriuje, bet tai turi būti taikoma ir įgulai, ir oro uosto darbuotojams. Ir mes labai daug kovojame su Ryanair kompanija ir, ir kitomis bendrovėmis. Ir yra iš ties bent jau viena bendrovė, kuri po ESOS veiksmų negalėjo toliau elgtis taip, kaip elgėsi iki to. Ir dėl to labai svarbu neleisti šiam sektoriui elgtis pagal laukinių vakarų principus. Mes turime tą daryti ir dėl saugumo sumetimų ir kitų priežasčių, kad viskas būtų sutvarkyta šioje srityje ir aš manau, kad mes tikrai Ole galėsime pasinaudoti šiuo e, pranešimu. Tam tikslui dėkoju. Ačiū. Žorž Bach. Ačiū pirmininkė. Aš sutinku su kolegomis. Dėkoju Oliai ir norėčiau jį pasveikinti parengus puikų pranešimą. Jis kalbėjo apie tai, kad reikia bendradarbiauti su visais suinteresuotais asmenimis ir aš manau, kad tai yra labai svarbu. Jis taip pat minėjo, kad mes norime parengti ambicingą pranešimą ir aš manau, kad jam tą pavyko padaryti bendrame požiūrėje. Aš manau, kad komisijai reikia šiek tiek mesti iššūkį, nes ta strategija, taip kaip ji yra parengta, tai nėra pakankamai ambicinga. Ir trūksta dar drąsos, e, bandant išspręsti šias specifines problemas šioje strategijoje. Socialinis dialogas yra labai svarbus. Aš labai sveikinu tą pareiškimą ir susitarimai taip pat su trečiosiamis šalimis yra svarbus. Turi būti tam tikros sąlygos numatytos sutartyse, komisija turi dėrėtis dėl šių sutarčių tai būtų svarbu ir ateičiai. Taip pat aš manau, kad dažnai kyla tam tikrų problemų, kai pirminis variantas e, turi būti labai trumpas. Man patinka saugos klausimai, kurie yra čia minimi ir kolegos apie tai irgi kalbėjo. Svarbi tema ir vadinamasis principas mokėk ir skrisk arba nefiksuotų darbo valandų, kontraktai, tai čia labai susieglaužiai viskas su socialiniu dempingu ir mažų garantijų darbo. Taip pat dar dėl pagrindinių buveinių ar buvimo vietų irgi reikia užsiminti, kad gerai, jog, jog čia atsirado tas punktas. O dar Mm, reikėtų gal paminėti taip pat ir trečiasias šalis kažkur pabaigoje. Šiaip jau geras nuomonės projektas ir, ir tikrai gana ambicingai suformuluotas. Ačiū. Toliau komisija Kristof Vizar iš judumo generalinio direktorato. Thank you, Chairman. Um, just... Ačiū pirmininkė. Tik tai norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiamės, jog šis komitetas um, imasi šios svarbaus aviacijos saugumo klausimo. Džiaugiamės, kad uh, iš pirmų diskusijų, buvo, pirmose diskusijose aptariamos jau buvo svarbiausios temos. Džiaugiamės, kad um, sprendžiami tie klausimai ir uh, Jeigu turite kokių tai specifinių klausimų, konkrečių klausimų, mes esame pasirengę juos atsakyti ir laukime tolesnio darbo. Ačiū. Tankisi, Uli. Ačiū, Ole. Tau paskutinį žodį šiandieną. Ne apskritai, bet bent jau dėl šio pranešimo. Ačiū, dėkoju už visas pastabas, kurios buvo išsakytos. Aš manau, kad jas puikiai galėsiu integruoti į savo nuomonę, šalia to, kas jau ten yra surašyta ir keliems kolegoms, kurie minėjo tai, kad galbūt komisija nesiekia pakankamai daug, aš sutinku su tuo ir komisijos komunikatas būtų sveikintinas dalykas, tačiau laukiame tos aviacijos strategija yra labai svarbi, nes da galime reaguoti ir čia socialinės sąlygos yra labai svarbios, jų kaip ir trūksta strategijoje ir galiu Jūs nuraminti, kad galėsime surasti tikrai labai racionalų sprendimą ir pasiūlymą. Ir sutinku su to, kad reikia daugiau dėmesio skirti mokymui ir švietimui, kad kvalifikuoti darbuotojai dirbtų ne tik siekiant mūsų tikslų oro bendrovėms, bet taip, mūsų darbuotojai yra ir taip gerai kvalifikuoti, reikia sustiprinti tą saugumo elementą ir galbūt daugiau uh, daugiau akcentuoti būtent šią nuomonės dalį. Ir taip pat dėl pagrindinės buvimo vietos principą. Matome, kad šiandieną naudojamasi tikrai trečių šalių darbuotojais, kurie yra uh, pritraukiami ir šeštame punkte, Žoržai, aš minėjau tą dalyką, nes manau, kad labai svarbu tinkamai tai panalizuoti ir pažiūrėti, kaip būtų galima sustiprinti tą principą, tą home base principą, žiūrint ir į tai, kas vyksta trečiosiuose šalise, artimuosiuose rytuose. Ir svarbu, kad jie galėtų tomis pačiomis sąlygomis konkuruoti su, e, su mūsų bendrovėmis. Taigi reikia sukurti sąžiningą konkurenciją. Laimiai yra nemažai tikrai labai gerai veikiančių ir dirbančių bendrovių, tačiau turime ir keletą bendrovių, kurios tiesiog bando apeiti tas taisyklės, jas patraukti į savo pusę. Ir aš to nesuprantu. Ir aš žinau, kad yra žmonių, yra, niekas šio, to šiandien nepasakė, bet tie, kurie teigia, kad jeigu pažvelgtumėme į įdarbintų žmonių skaičių, tai tai yra tas sektorius, kurį tikrai galime pagirti, nes įdarbinimo mastai yra nemaži oro bendrovėse, bet tikrai tos bendrovės, kurios veikia sąžiningai, mes tokių ir norime, ir norime, kad jos galėtų konkuruoti, kad vienodos sąlygos būtų sukurtos visiems konkuruoti. Aišku, galima konkuruoti ir kainos prasme, bet tuo pat metu mes negalime išparduoti bet ko mes norime sąžiningos konkurencijos. Gal daugiau nieko ir nepridursiu, tik tai džiaugiuosi dabar, dabartinėmis diskusijomis ir laukiu tolesnio bendradarbiavimo. Manau, kad parengsime tikrai padorų pranešimą jūsų pagalbos dėka. Dėkoju už konstruktyves pastabas. So, Ačiū visiems. Šios dienos darbai baigti, nes 14 darbo tvarkės punktą atidėjome, kadangi nebuvo tai suderinama su kitų suinteresuotų komitetų darbais. Tai dabar gražios dienos, kitaip tariant, gražaus vakaro visiems ir rytoj ryte 9 val. pasimatysime. Tokia.